pan przewodniczący! witam państwa bardzo. sveiki širdingai sveikinu visus labai. po pietų atnaujiname posėdį. Širdingai sveikinu mūsų viešinę komisijos narę Tyson. Praėjusio posėdžio protokolas